Der Präsident! Vielen Dank. Ačiū. E, posėdis atnaujintas, prašau atsisėsti savo vietas. Vakar dienos protokolas bei patvirtinti tekstai yra jums pateikti, galima susipažinti, ar turit kokių nors prieštaravimų, ne, laikykime protokolą patvirtinti, ponės ir ponai. Toliau Pagal darbo tvarkę